Il Presidente. Care colleghe e cari colleghi, signor Commissario, la seduta è... Mėly kolegos, gerbiamas komisijos nariai, pradedame šios dienos posėdį. Ir pirmasis e, šiandienos klausimas yra Europos komisijos pareiškimas dėl EHEC bakterijos protrukio ES valstybėse narėse. Nedelsdama suteikiu žodį komisijos nariui daliai, kuris kalbės penkias minutės. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū visiems jums už man suteiktą galimybę jūs informuoti apie tai, kaip klostosi E. coli e, bakterijos protrukis. Man didelį susirūpinimą kelia tai, kad tiek daug žmonių susirgo ir net mirė tarp ES gyventojų būtent dėl šios bakterijos. Ir dar kartą pasinaudoju šią progą išreikšti užuojautą tiems, kurie nukentėjo. Šiame kontekste norėčiau pažymėti, kad padėtis vis dar keičiasi. Šiuo metu e, dar yra 1672 ekoli atvejų užfiksuota rimtai serga nemažiau kaip 661 asmuo. Anot naujausios informacijos, 21 žmogus mirė Vokietijoje ir vienas Švedijoje. Pavienių atvejų užfiksuota 11 kitų valstybių narių. Šveicarija praneša, kad 15 atvejų užfiksuota, o Junktinės Amerikos valstijos 4. Lygos e, epicentras vis dar yra Šiaurės Vokietija, aplink Hamburgą. Dauga atvejų už Vokietijos ribų yra susiję arba su keliaujančiais Vokietijos piliečiais, arba asmenimis, kurie lankėsi toje Vokietijos dalyje. Taigi, ką daro Europos komisija, kad susidorotų su šiuo bakterijos e, protrukiu? Pirmiausia, mes nedelsdami aktyvavome visus tinklus susijusius su krizių valdymu. Tinklai nuolat palaiko ryšį tarpusavyje ir keičiasi informacija. Tai parengė e, dirba e, aktyviai reakcijai, greitai reakcijai. Europos komisija nuolat palaiko ryšį su valstybių narių sveikatos apsaugos administracijomis ir aptarė e, šios bakterijos plitimo pokyčius. Taip pat e, žiūrima, kokiu prevencinių priemonių būtų galima imtis ir kaip galima gydyti sergančių žmonės. Yra sukurta greito reagavimo sistema, E, kuri leidžia greitai keistis informaciją apie bakterijos suplitimą maisto produktuose ir panašiai. Antras dalykas, mes paprašėme Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro kontroliuoti mokslinį rizikos vertinimą, kuris yra atnaujinimas nuolat, kai tik situacija pakinta. Dabar yra naujas e, numatytas e, apibrėžimas, kuris leidžia valstybėms narėms kartu tirti bakterijos protrukį pacientai kenčiantis nuo bakterijos paplitimo yra e, stebimi Europos e, lygų kontrolės ir prevencijos centro. E, šis centras teigia konsultacijas visuomeniai visomis oficialiomis kalbomis. Šias konsultacijas galima rasti Europos komisijos interneto svetainėje. Mes paprašėme lygų prevencijos ir kontrolės centro sukurti platformą, kuri leistų keistis geriausią praktiką apie lygos gydimą, kurioje dalyvautų ir profesionalai, ir visuomenė. ES e, laboratorija Romoje rekordiniu greičiu sukūrė metodą, kuris leidžia uh, nustatyti bakterijos atsiradimą. Uh, dabar uh, ją galime nustatyti per 48 valandas, anksčiau buvo 6 dienos. Kitas dalykas, noriu sakyti, kad visuomenės informavimas yra nepaprastai svarbus. Šio požiūriu Europos komisija kasdien rengia naujausius informacinius pranešimus, kurie yra pagristi sveikatos apsaugos institucijų tinklo skiriama informacija ir e, lygų kontrolės ir prevencijos centro teikiama informacija. Aš skatinu Europos parlamento narius paremti e, bendravimą, komunikavimą su visuomenė pagrįsta mokslinėmis išvadomis. Tai tik sustiprintų mūsų pastangas ir leisų pasiekti geresnių rezultatų. Aš galiu patikinti, kad Europos komisija kartu su savo agentūromis labai aktyviai dirba su nacionalinėmis maisto saugos ir sveikatos ministerijomis, kad būtų galima pažaboti šios lygos protrukį. Mes taip pat stengiamės e, aktyviai tirti e, taršos šaltinius. Darbas vyksta dabar, čia mums besikalbant. E, vakar per sveikatos ministrų susitikimą aš paprašiau, kad Vokietija sustiprintų stebėseną, kad geriau kontroliuotų bakterijos protrukis ir išsiaiškintų jos šaltinius bei sustabdytų infekcijos plitimą. Uh, Taip pat aš paprašiau, kad taršos priežastys būtų kuo greičiau panaikintos. Vokietijos administracija prieėmė komisijos pasiūlymą išsiųsti į Vokietiją epidemiologijos e, ekspertus iš Europos komisijos, Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro ir EFSOS E, Birželio 2 dieną, 5 dieną, sekmadienį, Europos komisija nusintė savo ekspertus ir dabar yra pradedami vertinti rezultatą ir bandoma įsiaiškinti šaltinis kuo greičiau. Kaip žinote, Vokietijos administracija pirmiausia įtarinėjo, kad šaltinis buvo agurkai iš Ispanijos, tačiau tie įtarimai nepasitvirtino, įvykdžius e, visus tyrimus ir pasiaiškinus rezultatus. Birželio 5 dieną Europos komisija buvo informuota Vokietijos, kad e, dėl epidemiologinių tyrimų rezultatų galima spręsti, jog sojų pupelių daigai e, yra bakterijos šaltinis Vokietijos šiaurinėje dalyje. Komisijos narys atsiprašo, nes jis supaniojo Vokietijos šiaurės su Afrikos šiaurė. Informacija nedelsiant buvo perduota visoms valstybėms narėms ir buvo e, aktyvuota greito reagavimo sistema maistų ir pašarams apsaugoti. Europos komisija naujasius įvykius atidžiai stebi ir nuspręs dėl to, kokiu reikia veiksmų, kai tik bus patvirtinta e, bet kokia epidemiologinė e, informacija šią minutę kol kas jokių rezultatų patvirtintų neturime. Čia norėčiau pabrėžti, kad būtina, jog nacionalinė administracija neskubėtų skleisdama informaciją apie infekcijos šaltinius, jeigu jos nepatvirtina bakteriologinė analizė. Kai tokia informacija plinta, žmonės nepagristai įbauginami visoje ES. Dėl to atsiranda problemų maisto gavintojams, parduodantiems produktus ir ES ir už ES ribų. Tokie intensyvūs tyrimai kol kas tik vyksta, todėl mes turime būti atsargus ir neskubėti priimti nepagristų išvadų. Šiuo požiūriu aš norėčiau prisiminti paskutinę iš, e, iš Vokietijos atėjusią informaciją, e, teigiančią, kad e, sojų pupelių daigai gali būti bakterijos šaltinis. Tačiau akivaizdu, kad išvados nepasitvirtino, reikia nedaryti skubių išvadų. Tai tik parodo, kad valstybėms narėms labai svarbu e, sukurti greitą e, reagavimo sistemos pritaikymo mechanizmą, kai tik bus išsiaiškintos priežastis. Tam, kad išsaugotume vidaus rinką, mes turime dirbti greitai ir ryštingai. Jeigu mums pavyks tai padaryti, mes galėsime pasimokyti iš šios krizės klaidų ir galėsime patobulinti savo sistemas. Aš vis kartoju, mūsų sistemos veikia, pasiteisina, mes turim tik mokytis iš klaidų. Ir mes esame atsakingi už tai, kad būtume lankstus ir greiti, kad mes nedelsdami priderintume nustatytą veikimo tvarką ir procedūras reaguojant į tokio požiūrio incidentus. Informacijos koordinavimas ir komunikavimas yra E, mūsų efektyvumo tokiomis situacijomis esmė. Čia mes turime e, pasimokyti to, ko reikia. Baigdamas noriu paminėti du aiškius dalykus. Pirmiausia, e, tam tikrų produktų uždraudimas. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad bakterijos protrukis apsiriboja zonomis aplink Hamburgo miestą. Todėl šiandien nėra jokių priežasčių imtis tam tikrų priemonių visos ES mastu. Galvojant apie tai ir galvojant apie šaltinio išsiaiškinimo pastangas, e, mes e, turime vertinti bet kokį produktų uždraudimą kaip neproporcingai didelę priemonę. Antras dalykas, aš matau, kad ši krizė turi nepaprastai didelės, daro nepaprastai didelės žalos žemės ūkio gamintojams. Todėl aš labai glaudžiai bendradarauju su kolega komisijos nariu Čiolos, kad e, mes e, sumažintume sunkumus, e, nuo kurių kenčia dalis mūsų piliečių būtent dėl to, kad ši bakterija pratrūko. Šiandien žemės ūkio ministrai susitiks ir kalbės apie tą E. coli bakteriją. Tik baigę su jumis kalbėtis, aš grįšiu atgal į Bruselį ir kartu su savo kolega, komisijos naričiolos, dalyvausiu tame neįlinėme Žemės ūkio ministrų tarybos susitikime. Be to nuolat palaikome ryšį su trečiosiomis šalimis, ypač Rusija, ir prašome, kad tos šalis panaikintų draudimus produktams, kurie yra nepagristi. Europos komisija petys į petį dirba su valstybėmis narėmis, siekdama vieno tikslo. Mes norime, kad šis bakterijos protrukis būtų pažabotas pažabotas kuo greičiau. Ir aš e, reikalauju, kad tokiomis ši aplinkybėmis suvoktume, kad ši problema nėra vietos problema, tai yra Europos problema. Ačiū. Grazie, signor komisario, anche per la... Dėkuoju, ponė komisarė. Dėkuoju už labai išsamius paaiškinimus, kuriais pasidalinote su mumis. Ir dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Peteriu Lyzė dvi minutės. Dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Dėkoju komisarui dalį už tai, kad jis daugiausia dėmesio skiria pacientams. Tai noriu padaryti ir aš. Yra šimtai sunkiai susirgusių žmonių. Vokietijos šiaurėje medicinos personalas atsidūręs ties savo jėgų riba. 21 žmogus jau mirė, o taip pat, kaip buvo pasakyta taryboje, ekonominę žalą galima atlyginti, tačiau nesugražinti žmonių gyvybių. Na ir nors nėra šimta procentų tikrumo, iš kur yra kilusios tos bakterijos, vis dėlto svarbu paviešinti turimą informaciją. Mes, aišku, turime surasti infekcijos šaltinį, na ir su įvairių medicininių institucijų pagalba, be kita ko ir SAPSAS pagalba, beje dėkoju e, komisarui dalį už tai, kad komisija padeda ir išsiaiškinant e, infekcijos šaltinį. Taigi, kaip ten bebūtų, bendradarbiaujant su visais, ieškome. Um, infekcijos šaltinio. Tačiau aš kaip vokietis turiu pasakyti, kad būta klaidų, pavyzdžiui, krizės valdyme e, Hamburgo sveikatos senatoriai informavo visuomenę, mano manimu, tai buvo teisingas žingsnis. Tam visiškai pritariu, ji informavo apie tai, kad pavyzdžiui buvo rasti ekon, e, sukėlėjai antispaniškų agurkų, jie buvo nustatyti tie e, sukėlėjai ir buvo teisinga apie tai informuoti. Nu, o po to protestavo komisija ir Spanijos valdžios institucijos e, ir na, turime paieškoti sprendimą šiai problemai. Tačiau svarbiausia, dabar reikia stelkti tai, kad priešas yra ne Ispanijoje, o Vokietijoje. Reikia nustatyti, kur yra bakterijų šaltinis ir su juo sukovoti, su juo jį sunaikinti. Per praeitą plenarinę sesiją mes uh, E, patvirtinome rezoliuciją dėl atsparumo antibiotikams. Tiesa, su šiomis bakterijomis neįmanoma kovoti antibiotikų pagalba, tačiau atsparumas antibiotikams vis dėlto yra didelė problema ir aš manau, kad jai artimiausiu metu teks skirti daug dėmesio, nes, e, tarkim, e, jeigu žmogus būtų galėtų, galėtų būti gydomas, bet nepadės jam antibiotikai, tai turime su tuo kovoti. Dėkuoju, prašyčiau laikytis nustatyto kalbėjimo laiko ir dabar žodis poniai Lindima Kevin. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisarė, jūs teisus. Tai yra visuomenės veikatos klausimas, labai rimtas klausimas ir mes daugiausiai dėmesio turime skirti e, ligonėms ir šaltinio radimui. Tačiau reikia galvoti apie ilgesnį laikotarpį ir užkirsti kelią naujiems protrukiams. Prieš kelias tą savaičių susitikau su Junktinių valstybių maisto ir vaistų administracijos atstovais. Ir jie sakė, kad Junktinės valstybėse jie turi su E. coli problemų. Dabar vyko šis protrukis Europoje. Turime kelti klausimą, ar mūsų ūkininkavimo praktika, kaip sakė Piteris Lyze, kalta. Ar tai yra intensyvus ūkininkavimas ir daržovė auginimas, ar antibiotikų pernedėlis naudojimas ar e, mėšlo naudojimas trašoms, ar geresnis žymėjimas būtų galės leisti greičiau rasti užkretimo šaltinį. Žinau, kad tarybos atstovų nėra. Tačiau būtent taryba priešinasi tinkamam kilmės šalies žymėjimo įvedimui. Tikiuosi, kad jie mūsų diskusijos rezultatų paklausys ateičiai. Turime E, galvoti apie ilgesnį laikotarpį, turime pasimokyti ir įtraukti naujus sprendimus į politiką. Daugeliui e, šiame parlamente, galiu pasakyti, daugelis mėgsta kalbėti apie pernelyg didelį reguliavimą, tačiau ar nereikia mums galvoti apie e, tiekimo grandinių reguliavimą visų pirma, kai galvojame apie vartotojų sveikatą? visai nenormalu, jeigu Europos žmonės suvalgę svotų turi e, mirti. Taigi reikia tikrai politinę prasme iš šios klausimus žiūrėti. Grazie, onorevole McKeven. Ačiū, ponė McKeven. Toliau Korin Lapaž. Merci, <coughs> merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, ačiū, kad pirmiausia pakalbėjote apie mirusiuosius ir sergančiuosius. Pirmiausia, apie juos turėtume galvoti Taip pat džiugiuosi, kad jūs kalbate apie ūkininkus, kurie pateko rimtus sunkumus ir mes tai puikiai suprantame. Tris dalykus išskirsiu. Pirmiausia, mes kalbame apie prevencijos principą. Jis čia buvo pritaikytas, negalime skūstis per daug, e, bet tik reikėtų pagalvoti dabar apie pasiekmes. Peteris Lyzė kalbėjo, kad prioritetas turi būti žmonės. Pirmiausia, apie juos turim galvoti, ne, o ne apie ekonomiką. Antras dalykas Aš e, pritariu tam, ką ką tik sakė ponė Makavin, kad labai svarbu užtikrinti, e, kad bus atsiektas bakterijos šaltinis. Šiandien mes kalbame apie e, ženklinimą etiketėmis. Etiketės turi leisti mums sužinoti, iš kur produktas yra kilęs. Trečias dalykas - dėl esminio klausimo susijusio su problemos kontekstu Pripažinkime, kad mes ne visi žinome e, mokslinių išvadų, mes visi ne, nežinome, e, ką mokslininkai nuspręs, mes negalime visko žinoti. Todėl mes e, turime laukti ir nebejoti dėl to, kas yra nuspręsta. Bet visur turėtų e, dominuoti prevencijos principas. Nicholson per un minuto. Ačiū, ponia Lapažda, turiu ponas Nikolsonas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau išreikšti užuojautą e, infekcijos aukoms. E, jeigu kas e, mirė, tų negalima gražinti, bet per ilgesnį laikotarpį tai tikriausiai ir negalėsime jiems padėti. Tačiau pirmiausia, nereikėtų per anksti daryti išvadų, nes tie, kurie patyrė, patyrė poveikį, galbūt, aišku, ir pyksta, ar aš tai suprantu, Galbūt yra pykčio ir iš Ispanijos pusės, kurie patyrė nu, nuostolių. Tačiau mirusiųjų nesugražinsime. Manau, kad turime pasimokyti, turime užtikrinti, kad ateityje turėsime solidų reakcijos pagrindą, kaip sakė komisaras. Turime išspręsti šią situaciją kaip galima greičiau ir per ilgesnį laikotarpį turime patobulinti e, reagavimo mechanizmus. Dabar aišku lengva sakyti, ką buvo galima padaryti, ką reikėjo padaryti, ko nepadarėme, tačiau turėdami galimybę pažvelgti atgal, turime sukurti mechanizmus, kad tai nepasikartotų. Komisaras teisus, turime pasimokyti iš šių pamokų, nes visada mokaisi iš klaidų. Reikia tas klaidas ištaisyti ir užtikrinti, kad tai nepasikartotų. Ačiū. Grazie, Ačiū ponė Nikolsonai, toliau Rebeka Harms. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, jūs labai teisingai pastebėjote, kad per daug mirusių ir per daug susirgusiųjų, kurie tapo ekolį aukomis, mano manimu, ta situacija, kurioje dabar atsidūrime, rodo, kad nei Vokietija, nei Europos Sąjunga buvo pasiruošusios e, tokiam ekoli infekcijos protrukiui. Man rodos, e, toks paprastas lyginimas su kitomis šalimis rodo, kad galėjome geriau suvaldyti situaciją. Pavyzdžiui, JAV nuo 90-mečio ten dedama daug pastangų mokslinio tyrimų srityje ir numatyta prievalė informuoti apie tokias infekcijas. Taip pat Atlantoje yra centralizuota valdžios institucija, kuri turi daug įgaliojimų, be kitako įsikišti, jeigu atsiranda tokia epidemiją. Vokietijoje turime dvi kompetitingas federalinės ministerijas, kurios atrodo tarpusavyje negalėjo susitarti dėl to, kam reikia prisimti atsakomybę. Taip pat turime e, federalinių šalių ministerijas, kurios privalo prisimti atsakomybę ir atrodo nesustaros su padėtimi. Taip pat būtų komunikavimo problemų tarp politikų ir laboratorijų. Tai yra kada reikia pasitelkti mokslininkus, o kada reikia politikų. Visiškai neaišku. Na, aš suprantu, kad kai ministrė gauna informaciją, kad ant agurkų yra E, infekcija, kad ji apie tai informuoja, tačiau pasigėdau tikros kompetencijos priimti sprendimus, pasigėdau dėmesio detalėms. Na, o dabar, kai kalba eina apie pupelių um, daigus, tai čia dabar vėlgi paskubėta kaip ir agurko atveju. Na, ir atrodo vėl mm, nebūta suderinamumo tarp mokslinių tyrimų rezultatų ir politinių veiksmų. Taigi aš aš manau, turime organizuoti Europos Sąjungoje centrinių lygių prievalę informuoti apie tokias e, infekcijas, taip pat nustatyti, kuri pagrindinė laboratorija tokiu būdu būtų kompetitinga. Esu labai dėkingas ponui Lyziu už tai, kad jis atkreipė dėmesį problemas susijęs su atsparumu antibiotikams. Na, ir tos problemos, tiesą sakant, mums jau pažįstamos ir tiesą sakant, tiesiog bijomis susikipti su medicinos sektoriumi, su farmakologijos pramonė, su masiniu gyvūnų auginimu, nes iš tikrųjų e, nesielgiame taip nuosekliai kovodami su anti, atsparumu antibiotikams, nes tas atsparumas antibiotikams ir ekolio infekcija yra didelės problemos. Dėkoju. Dvi minutės Sabinai Vils. Dankeschön. Dėkoju ekoli epidemija rodo, jog egzistuoja sisteminių klaidų pra, maisto pramonėje, o taip pat ir liberalizuotoje rinkoje. Jeigu pelnas yra svarbesnis negu sveikatos apsauga, tai tai iš tikrųjų atsiliepia maisto kokybei ir saugai bei gyvenimo kokybei. Jau mirė apie 22 žmonės ir daugiau nei 1500 yra užsikrėti. 600 paciento atveju dabar yra atsisakė savo, nebevykdo savo funkcijų inkstai ir todėl kyla pavojus jų gyvybei. Vis dar neaišku, kur yra infekcijos šaltinis. Na ir Ir tiesą sakant, jeigu maisto produktai būtų gaminami vien tik tais regioniniu lygiu, tai būtų buvę lengviau nustatyti, kur tas šaltinis žydinys ir su juo kovoti. Tačiau, kadangi maisto produktai atgabenami iš labai toli, tai labai sunku atsekti tą šaltinį. Ir manau, kad kai kalbame apie maisto produktų saugumą, labai svarbu užtikrinti jų atsekamumą. Ir vartotojai turi teisę sužinoti, kur ir kaip buvo pagaminti jų maisto produktai ir iš kur jie atvežti. Vokietijos federalinė vyriausybė E. coli e, infekcijos protrukio akivaizdoje visiškai neįvykdė savo funkcijų, nes krizės valdymas buvo prastas, stebėsinos valdžios institucijos nebuvo pasirengusios tokiai situacijai ir todėl mums reikalinga radikaliai pakeisti mūsų požiūrį į žemės ūkio politiką. Maisto produktai turi būti saugus, tačiau ir ūkininkai e, turi būti apsaugoti nuo nepaskaičiuojamo ekonominių rizikų. E, žemės ūkio e, parama ir žemės ūkio erdvių apsauga turėtų remtis decentralizuotų maisto produktos gamybos principų. Dėkuoju. Ir dabar Sofa Wagner. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, trys pastabas dėl tų agurkų. Esu Tur, e, turiu anūką vokietį ir labai patinka man Vokietija, tačiau šiuo atveju Vokietijos valdžios institucijos elgesi netinkamai, kvailai ir pernelik skubotai. Kita vertus, jeigu mes panalizuosime situaciją e, Europoje, pastebėsime, jog maisto saugos institucijų e, elgesys ir komisijos elgesys buvo nekoordinuotas ir valdymas buvo prastas. Trečia, nukentėjusi turi teisę į ekonominę kompensaciją ir tai turi būti padaryta greitai. Tačiau šiuo metu siūlau parlamentui, kad mes Briuselyje, Strasbūrą ar Briuselyje um, suorganizuotume kažkokį renginį skirtą agurkams ir europiniai gastronomijai. Reikia atkurti prarastą reputaciją, reikia atkurti uh, prarastą agurkų augintojų garbę. Dėkuoju. Ačiū, ponė Sosa. Toliau Rans Garcia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, reikia pastebėti, kad iš tikrųjų turime už, už, už išreikšė žodį e, žu, mirusiesiam 20 Vokietijai ir vienam Švedijai. Ir iš tikrųjų reikia e, pagerinti e, maisto produktų saugą ir koordinavimą. Ir susijusios valstybės narės elgesi neveiksmingai buvo lėtos ir vis dėlto nežiūrint 23 mirusių žmonių nežinome, kur yra žydinys komisija turėtų rimtai pamastyti apie tas problemas, dėl kurių mm, atsiranda štai tokios situacijos. Reikia pagalvoti, kas yra atsakingi. Ir be kita ko buvo sugriautos darbo vietos, kurios buvo stabilios ir auga nedarbas, yra rimtų ekonominių pasiekmių, taip pat pavojus visuomenės sveikatai. Ir aš manau, kad reikėtų komisija, kai reikėtų, kad komisija sureaguotų į labai nekompetitingą Vokietijos valdžios institucijų elgesį, kuri paskelbė nepagristą informaciją. O dabar e, mm, vartotojai jaučiasi labai nesaugus ir nežino. E, kas yra saugu. Taigi siūlome, kad Luksemburgė šiandieną Žemės ūkio ministrų taryboje būtų e, e, paski, nuspręsta e, skirti 250 milijonų eurų valai kompensuoti, kurią patyrė ūkininkai. Na ir pavyzdžiui, tokių atvejų buvo anksčiau, kaip pavyzdžiui, dioksino konfliktas E, kempinlygės protrukiai rodė, kad e, valdžios institucijas nesugebėjo elgtis tinkamai. Na, ir nežiūrint Tai yra Vokietijos valdžios institucijos, kurios neteisinga pateikia informaciją, turi prisimti atsakomybę ir taip pat turi pradėti um, informavimo kampanijas tam, kad būtų atkurtas vartotojų pasitikėjimas. Um, žemės ūkio gamintojais Luisa Poliskanta. Ačiū, ponia pirmininkė. Epidemija Vokietijoje stato mūsų labai nepatogią situaciją, reikia valdyti krizę, turbūt didžiausią krizę, kiek pamename. Na, o komisija ir Vokietija nesėmė tinkamų veiksmų, dėl to kilo žmogiškos tragedijos, daug žmonių mirė, daugeliu žmonių kyla pavojus ir e, dingo pasitikėjimas maistu, maisto produktais, tai turi ekonominių ir socialinių pasiekmių. Europos visuomenė greitai laukia komisijos greitos reakcijos dėl krizės e, priežasčių ir greito reagavimo, tačiau taip pat reikia kažką daryti ir su pasiekmėmis, kurios kyla vaisių ir daržovių augintojams. E, jie pirmiausia buvo apkaltinti visiškai be pagrindo, jie prarado pajamas ir, ir jų ateičiai kyla pavojus. Turime užkirsti kelią tokiems dalykams ateityje. E, dar vienas dalykas, kurį reikia, kur, ties kurio reikia dirbti, tai yra gerinti e, stebėjimo sistemą dėl antibiotikų naudojimų naudojimo gyvulininkystėje. Apie šį klausimą diskutavome netaip seniai. Taip pat e, turime galvoti apie tolesnę žemės ūkio reformą. E, reikia kurti paskaitas, kad būtų plėtojamas darnus ir tvarus e, ūkis, ko jau seniai reikalauja socialistai ir demokratai. Ačiū. Pone Kapulos Santos, toliau Frederik Rys. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. E Žuvusių skaičius dar didesnis. Jau 23 žmonės e, šį ryt e, skelbiami kaip mirę ir Vokietijos administracijai vis dar e, nepavyksta išsiaikinti epidemijos kilmės. Mes suprantame, kad ši E, sveikatos krizė tampo ekonominė krizė ir socialinė krizė. Buvo sakoma, kad galima išmokėti kompensacijas ekonomiškai nukentėjusiesiems ir Europos komisija šiandien Luksemburgė būtent apie tai kalbės. Greta to, kas jau buvo pasakyta dėl prevencijos principo, e, dėl atsekamumo ir panašių dalykų. Kaip toks bendras uh, informavimas visuomenės apie e, šaltinius gali turėti žalos. Pavyzdžiui, kai ispanai buvo paskelbti kaip kalti dėl krizės, e, buvo sukurtos labai rimtos pasiekmes. Ir e, dabar, kaip niekada anksčiau, mes turėtume vadovautis tvirtais mokslininkų rezult, išvadų rezultatais. Ačiū ponė Rys, toliau ponas Vačiakovski vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti užuojautai tiems, e, kurie e, prarado savo artimus, bet nepaisant to mes turime išsiaiškinti epidemijos šaltinius ir priežastis. Taip pat turime išsiaiškinti klaidingos informacijos apie šią epidemiją skleidėjus, nes tai turėjo nepaprastai daug žalos. E, ir sukuria daug nuostolių. Turime atidžiai pagalvoti apie epidemijos priežastis ir įvertinti komercinę, e, e, komercinį žemės ūkį, kur labai plačiai yra naudojami antibiotikai. Jeigu antibiotikai yra naudojami taip plačiai, tai atsiranda bakterijos, kurios paprasčiausiai nebereaguoja antibiotikus. Intensyvi žemdirbystė ir antibiotikų naudojimas turėtų labai didelę dalimi būti draudžiami, o gal net visiškai uždraudžiami. Kalbėtas nutraukė. Pirmininkas nutraukė kalbėtą. Vieną minutę, ponas Hoslibis. Na, e, ekolai virusas nėra nauja problema, tačiau tenka konstatuoti, kad Europa vis dar nesugeba tinkamai pasiruošti tokiai krizai, Na ir trys savaitės tyrimų yra per daug. Visi turime dėl to, kad prioritetas yra vartotojų apsauga, o ne ekonominiai interesai. Tačiau vis dėlto reikėtų pasiaiškinti, kur žydinys ir kas prisimas atsakomybę ir kur yra Europos komisija. Vokietija yra 16 federalinių žemių. Um, ir dvi ministerijos, kurios yra kompetitingos ir tai yra viskas per daug susiskaldę, galvojant apie Europos krizę. Mes nepasimokėme iš dešimto dešimtmečio sveikatos apsaugos krizių ir turime dabar padaryti savo pamokas. Ir kai kalba eina apie maisto produktus, reikia skaidrumo ir atsakomumo. Taip pat reikalingas tinkamas kilmės žymėjimas, tačiau manau, kad reikalingas kažkoks tai europinis e, organas, kuris koordinuotų mokslinis, medicininis tyrimus ir suteiktų atsakymus. Dėkoju ir dabar vienam de Ferreirai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar daug yra skirtingos informacijos, prieštaringos informacijos dėl žydinio. Tai, tai verčia mane pamastyti apie štai, ką. Tai yra, kad pačioj pradžioj infekcijos protrukio pradžioj buvo švaistytas laikas ir vis dar nepavyko nustatyti epidėžydinio nepametant iš akių visų iš to išplaukiančių riziką. Taip pat turime prisiminti diskusijas dėl dioksino užkrato ir visos šios diskusijos yra susijusios su BŽUP ir nais maisto produktų gamybos metodais ir vietoj to, kad skatintume vietos lygmens maisto produktų gamintojus, yra skatinamas industrializuotas pramoninis maisto produktų gaminimas su visomis to išplaukiančiamis pasiekmėmis. Taigi e, turime e, žiūrėti plačiai viską iš BŽP perspektyvos. Minutė ponui Gri, Griffin. Pone pirmininkė, pirmiausia buvo agurkai, vakar pupelės, pupelių daigai, šiandien jau nebe daigai. Ekspertai tiesiog nežino tiesos ir, o savo kaltinimais jie dalo, daro žalą ūkininkams. Labai keista yra šioje epidemijoje, nes virusas turi labai keistą DNR kombinaciją. E, paprastai tokio nepasitaiko. Ir daug žmonių nukentėjo, daugiau žmonių nukentėjo negu per įprastus proveržius. Ir kaip skirtingai nuo kitų proveržių, neįmanoma rasti šaltinių. Atsižvelgiant į šios nepaaiškinamus faktus ir atsižvelgiant į tai, kad kitose šalise buvo pranešta, kai kurios šalis, Junktinės valstijos, Junktinė karalystė, Izraelis, eksperimentavo su šiomis bakterijomis. Ar negalėtų būti, kad šis protrukis yra biologinio terorizmo bandymas? Ačiū. Grazie, ora la parola per du. Ačiū. Toliau suteikiu žodį gerbiamai poniai Fransuas Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Situacija labai rimta, labai rimta. Ši e, hek e, epidemija e, tampa tiesiog apgaupta paslapčių ir mes esame nusivylę tuo, kas dabar vyksta. Mes turėtume griežčiau įgyvendinti Europos visuomenės veikatos politiką ir būtina bendradarbiauti su mokslininkais, farmacijos pramonė, kad mes galėtume efektyviai sureaguoti į tokias situacijas ir tam turėtume skirti lėšų. Bakterijos kainuoja per daug gyvybių, bet tai taip pat kainuoja labai daug pinigų mūsų ūkininkams. Be to, tai kelia labai didelį pavojų vartotojų pasitikėjimui žemės ūkio produkcija ir e, žemės ūkio ir maisto gamybos pramonė. Mes turėtume geriau kontroliuoti tą sritį, kad užtikri, sukurtume daugiau užtikrumo. Be E, agurkų, pomidorų, sojos, kas kiti taps šios sveikatos problemos katastrofos aukomis. E, mes žinome, kad įspėjimo sistema šį kartą suveikė labai gerai, tačiau problema ta, kad Europos komisija neturi priemonių ir galimybių kontroliuoti informacijos patikimumą, teisingumą, informacijos, kurią skleidžia valstybės narės. E, šiandien bakterijos plinta greičiau negu anksčiau, todėl mes turėtume uh, E, padaryti išvadas apie tai, kaip skleidžiama informacija apie tokias sveikatos krizės. Mes turime pasimokyti iš patirties, be bejonės mes turime numatyti papildomas kontrolės priemonės. Mes turime žiūrėti, kaip dirba nacionalinės ir regioninės sveikatos apsaugos tarnybos. Ši krizė absoliučiai patvirtino, kad būtina sustiprinti maisto produktų atsiekamumo, kilmės atsiekamumo būdus E, mes turime geriau žinoti, kokia yra kilmės šalis ir vietovė. Šiandien dėja tai e, pasakyti ne tik apie ribotą produktų skaičių ir galbūt dėl to atsiranda tokios maisto produktų krizės. Jeigu mes geriau e, užtikrintume visuomenės informavimą, mes užkirstume klezę krizės sveikatos e, e, krizėms. Ir mm, galėtume geriau išsiaiškinti taršo šaltinius. Ačiū toliau, Džiolainen, 2 minutės 30. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbimi kolegos. E, ūkininkams galima sumokėti kompensacijas, tačiau nesugražinti prarastų žmogaus gyvybių. Ir todėl turime išsakyti užuojautą mirusiųjų artimiesiams, o taip pat ir tiems, kurie yra ligoninėse. Ši situacija dramatiška ir visiškai neįprimtina. Visiškai neįprimtina tai, jog praėjus trim savaitėms poro infekcijos prodrukio vis dar nežinome, kokia yra priežastis ir šaltinis. Tai neturėtų pasikartoti Europoje. Na, turime daug ko pasimokyti. Pirmiausia, turėtume nustatyti infekcijos žydinį, turime išsiaiškinti, ar buvo taikoma atitinkama praktika maisto produktų gamybos grandinėje ar gamybos vietoje. E, jau 20 metų egzistuoja atitinkami teisės aktai. Yra daugybė standartų Europos Sąjungoje Tačiau tenka konstatuoti, kad vis dėlto esame pažeidžiami maisto produktų srityje. Atrodo, čia dar tebe egzistuoja spragų ir deficitų ir iš to turime pasimokyti. Sutinku su tuo, kad taip pat egzistavo komunikavimo chaosas, e, nepasitikėjimas tvirtino komunikavimo metodai ir, š, ir <clears throat> būdai. Mums reikalinga daugiau Europos šioje srityje, nes jeigu re, kiekviena regioninė ar nacionalinė valdžios institucija paskelbė perspėjimą visai Europai, tai yra blogai. ECD tinkamai dirba, tačiau aš manau, kad reikėtų geresnės, modernesnės sistemas, pažiūrėjau, informavimo sistemos, priežasčių nustatymo, o taip pat ir visuomenės informavimo sistemos sistemą. Dėkuoju. Ponui Lainin, vieną minutę Antonijai Parmanovai. Mėly kolegos, kol institucijos dar bando rasti e, proveržio šaltinius, mes neturime įrodymų dėl to šaltinio. Reikia svarstyti visus scenarius, skaitant aplaidumą arba tyčinį bakterijų pasklaidimą. Kitas atvejis yra kaip sukurta bakterija, kaip jie atsirado, reikia mokslinių tyrimų, tačiau norėčiau pasisakyti apie tai, kaip šiuo metu pranešama apie šiuos įvykius e, piliečiams, o tai turi rimtų pasiekmių e, vaisių ir daržovių sektoriui, ne tik e, Ispanijoje, bet visoje sąjungoje. Ne pirmą kartą kyla problemų su maisto sauga Vokietijoje, todėl tai siūlau komisijai padėti Vokietijos institucijams sustiprinti kontrolę ir sustiprinti Vokietijos procedūras, bet tai aišku taip pat ir kitose valstybės narėse. Reikalingas skaidrumas, kad vartotojai išlaikytų pasitikėjimą, visa informacija turi būti tiekiama, tačiau tai, kaip ji pateikiama, neturėtų reikšti, kad e, skambinama per daug varpų ir e, Taip pat norėčiau pasakyti, kad nurodyti, kad žiniasklaida taip pat gali būti už tai atsakinga. Ačiū. Marina Janakudakis, viena minutė gandai gali būti pavojingi, nors e, kur be prasidėtų proveržis, e, gandai gali iškraipyti tiesą. Dar yra daug neatsakytų klausimų. O aiškiausia dalykai yra, kad dauguma valstybių narių paskelbė apie e, bakterijos užkretimo atvejus. Šis proveržis rodos, kaip svarbu yra tarp valstybinių mastų bendradauti. Ir taip pat reikia turėti nu, tokia svarbi agent, Europos agentūra kaip e, lygų prevencijos ir kontrolės centras, kuri padeda stebėti situaciją. Mums pasisekė, kad Junktinėje karalystėje tik tai trys atvejai e, pasitaikė, tačiau rytoj situacija gali pasikeisti. Be priežasties ieškojimo mes turime dar informuoti ir visuomenę ir ją taip apsaugoti. Prevencijos kontrolės centras kasdien skelbia informaciją, e, taip mes galime uh, kontroliuoti situaciją ir padėti piliečiams išvengti infekcijų. Be viso kito mums reikia būti ramiems ir atsakingiems savo reakciją. Ačiū. Toliau Nikolas Šuntis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kolegos, jau antrą kartą per pusę metų Europas susidūrė su e, taip vadinama maisto krize kai kyla rimtos e, sveikatos problemos, pasitaiko mirčių. Kažkas komisarė neveikia. Turėjome sausio mėnesį dioksinus Vokietijoje, dabar bakterija vėl Vokietijoje. Pirmasis atvejis, su pirmoju atveju buvo susidarota po trijų mėnesių, antroju atveju apkaltinti buvo e, Ispanijos agurkai. Visą tai kelia klausimų dėl atsekamumo, pripažinimo ir e, Europinio ligmens patikrinimų. Pirmojų atveju, komisarė Dalis, sausio mėnesį jūs sakėte, kad imsitės visų reikalingų priemonių, kad užtikrintumėte, kad maisto kontrolės sistema būtų daug griežtesnė. Tačiau už vakarį jūs sakėte, kad kalbame apie kitokią problemą, dabar kalbame ne apie atsakamumą, Taigi mums reikia išvengti tokių dalykų kaip dabar, kai kyla panika dėl žmonių mirčių, o visa žemės ūkio produkcija nukenčia. Ačiū, ponia Šuntis. Pone Gardinė. Ci troviamo qui a parlare di una situazione che è molto grave. E... Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie labai rimtą situaciją. Man susidaro įspūdis, kad kai kuriais atvejais painiojame skirtingus dalykus ir skirtingus lygmenis. Akivaizdu, kad prarastų gyvybių negražinsi ir negalime jų lyginti su ekonominėmis problemomis, tačiau vis mes tai darome. Ir aš noriu pabrėžti, kad vis dar nenustatėme priežasčių, jos apibūdintos, bet jos nerastos. Jeigu yra nužudomas žmogus, o pasodinamas į kalėjimą e, nekaltas, tai e, aišku, kad už nusikaltimą teisingai net lyginta, tačiau dabar turime rimtą situaciją, tai yra sveikatos krizė, maisto nesaugumas. Apie tai kalbame. Tačiau pirmiausia, mes puolame rodyti pirštais į nekaltus. Taigi, ne tik Ispanijos ūkininkai pradėjo protestuoti, bet po valandos ir mūsų Italijos gamintojai pradės protestuoti Milane gatvėse, jie ketina dalinti vaisius ir daržovės, tiesiog norėdami įrodyti, kad tai yra sveikas maistas. Tokiu būdu, aišku, Vokietijos, Vokietijos piliečiai nukentėjo dvigubai, nes jie taip pat neteku, netenka ir e, vaisių daržovių, kurie yra būtini jų dietai. Ir norėčiau pasakyti, kad institucijos ne, teikdamos informaciją, e, kuri sukelia paniką, pada, pasiekė štai tokių rezultatų. 43 procentai italų e, vengia maisto, kuris e, buvo paminėtas kaip nesaugus. 13 procentų visiškai atsisako tokių produktų. Tai yra Eurobarometro duomenys. Taigi turime galvoti, kokią įtaką mūsų piliečiams daro skelbiama informacija. Ir norėčiau paraginti komisiją pasvarstyti, ar nereikėtų pasinaudoti e, krizės e, sąlygos ir paspartinti diskusijas dėl finansinių kompensacijų. Ačiū, ponė Gardinė. Toliau Dagmar Rodbenert. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė Dalį, jūs ir jūsų e, kolegos generalinėme sveikatos apsaugos direktorate elgitės teisingai. Negaliu to pasakyti apie Vokietijos valdžios institucijas. Švelniai tariant, egzistavo komunikavimo chaosas. Ir tai, jog Vokietijos e, sveikatos apsaugos ministras nematė reikalo atvykti į sveikatos apsaugos ministrų sutikimą Briuselį, tai kurio metu buvo aptarimas šis klausimas, tai rodo, kad jis nežino, apie ką kalba eina Europoje, kad jis nieko nesupranta ir yra pasimetęs e, partijos e, ginčiuose. Tačiau kolegos jau minėjo, kad kad Europos, atsiprašau, Vokietijos valdžios institucijos mane, kad jiems nereikalingi Europos ekspertai ir jų uh, rekomendacijos. Tie ekspertai buvo atvykę į Vokietiją, tačiau nebuvo pasitelkti ir tai turime kritikuoti. Kolegos, ES mūsų užduotis yra perspėti vartotojus, jeigu į rinką ateina pavojingas maisto produktas. Ir ar ta bakterija yra ant salotų ar ant agurkų? E, tai taip, svarbu perspėti apie tai, bet tai dar nereiškia, kad už tai reikia mokėti kompensaciją. Taip, buvo nustatytos tos bakterijos ant agurkų. Ir tai nėra man svarbiausias aspektas. Tie, kurie supranta, kaip veikia ES, žino, kaip veikia ankstyvo perspėjimo sistema, tai jie žino, kad per, pagal tą sistemą pirmiausia yra informuojama apie produktą ir gamintoją. O kai žvelgiame į ateitį, tai turime pagalvoti, ar turėtų būti trešiamas rutomis, kokia ir turėtų būti žemės ūkio praktika ir kam e, tenka kokios užduotis e, parengti atitinkamą dokumentaciją. Dėkoju poni Rot Berend ir dabar John Schlein. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien kalbam apie realią krizę. 23 žmonės mirė, daugiau negu 2000 susirgo, daržovių rinkos pateko į visišką chaosą, kainos nusmuko ir gamintojai 300 milijonų eurų praranda kasdien. Santykiai tarp Ispanijos ir Vokietijos tapo įtempti, švelniai tariant. Bet praėjus net trims savaitėms nuo krizės pradžios neturim žalio supratimo, iš kur ta bakterija atsiranda. Komisijos nariai dalį, aš norėčiau gauti iš jūsų patikinimą jau šiandien, kad yra daroma absoliučiai viskas, kad būtų išsiaiškinta, iš kur ta E. coli bakterija atsiranda. Nes kol mes išsiaiškinsime šaltinio, mes negalime, negalėsime pradėti vartotojų pasitikėjimo atkurti. Antras dalykas, norėčiau pasakyti, kokiu veiksmu jūs ketinate imtis po to, kai ši krizės baigsis, kad rinka būtų stabilizuota ir vartotojų pasitikėjimas atkurtas. Trečias dalykas, norime iš jūsų išgirsti, ką Europos komisija darys, kad e, išgelbėtų ūkininkus, kurie dėl šios krizės nebegali parduoti savo produktų. Ketvirtas dalykas, iš komisijos noriu patikinimo, kad bus pradėtas skaidrus ir nepriklausomas tyrimas, išsiaiškinti, kas neteisingai buvo padaryta. Mes norime, kad būtų imtasi veiksmų, bet kokiems e, trūkumams panaikinti. Elizabeth. Ačiū. Toliau Elizabeth Köstinger, dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, šios krizės sveikatos matmuo e, tikrai yra tragiška, situacija yra rimti ir todėl būtina suteikti pagalbą nukentėjusiesiems ir rimtis visų priemonių tam, kad būtų užkirstas kelias tolimesniam epidemijos plitimui. Mokslinio tyrimo e, institucijos ir ligoninės turi turėti lėšų ir reikia veikti skubiai skubiai tokių krizių akivaizdu. Europos Sąjunga reikia bendro krizių valdymo, tačiau šiuo atveju trūko profesionalumo. Na, na, o... Na, o pernelyg skuboti paskelbimai sąlygojo abipusi e, kaltinimą ir vartotojų pasitikėjimą. Na, ir tai sąlygojo milžiniškus nuostolius, net ir regioninių lygių pagaminti produktai nebeparduodami ir netgi Austrijoje užaugintos daržovės neparduodamas, 25 procentai neparduodami ir labai nukentėjo žemės ūk, nukentėjo ūkininkai. Nekoordinuota informacija rodo, jog reikia visapusiško ir patikimo kilmės žymėjimo, taip pat reikalinga kontrolė, kuri leistų atsekti nuo kilmės vietos, nuo gamybos vietos per visą grandinį iki vartotojo. To tikisi vartotojas. Tas pats pasakinės apie parduotuvės, e, taip pat restoranus ir valgyklas. Dabar reikia mm, greitai sklaidyti dviejonės dėl šviežių daržovių, tam, kad šiomis vėl būtų prekiaujama, būtų atgaivintas eksportas, nes e, nekalti ūkininkai dabar atsidūrė ant bankroto ribos. Taigi, komis karalystė turi pasirūpinti, kad būtų išmokamos kompensacijos ar iš Žemės ūkio fondo, ar iš kitų fondų. Sutinku su Peteriu Lyzi, nesugražinsi prarastų gyvybių ir kiekvienas mirusysis yra vienas mirusysis per daug. Tačiau mūsų pareiga yra nepalikti likimą valiai gamintai, kurie ne, nekaltai atsidūrė šioje situacijoje. Dėkuoju, poniai Kostinger. Ir dabar Garcija perės pusantros minutės. Pone pirminkė, pone komisarė, visi norime, kad Vokietijos maisto produktų krizė būtų išspręsta, užjaučiu nukentėjusius ir jų šeimas ir manau, kad kai bus išteisytos pirminės klaidos, bus nustatytas žydinys ir tai nuramins visus. Tačiau šalia sanitarinio krizės aspekto turiu pakalbėti ir apie ekonominės pasiekmes kas savaitę 200 milijonų eurų kainavo e, ši krizė Ispanijos daržininkystės sektoriui. Ir tai yra sektorius, kuris elgesi atsakingai ir pilnai bendradarbiavimo su mūsų valdžio, šalies valdžios institucijomis. Pone komisarė, e, pasitveisino atsekamumas, tačiau kiek užtruko viskas kai buvo pirmiausia susitelkiama į žemės ūkį ir nebuvo kreipiamas dėmesys į kito, kit, kitoms užkrato formams, pavyzdžiui, apdorojant daržovės ar jas platindas. Vokietijos valdžios institucijos per nelik skubotai paskelbė nepatvirtintą informaciją, trūko koordinavimą ir tai labai skaudžiai atsiliepė Europos, e, Ispanijos gamintojams. Todėl raginu, kad greitai būtų panaudoti visi mechanizmai tam, kad Ispanijos tiek ir Europos gamintojams būtų kompensuota žala, tiek ekonominė, tiek ir žala susijusi su reputacija. Nepagristi kaltinimai, improvizacija, trūkstamas koordinamas, milžiniškas e, žala skaudžiai ištiko šį sektorių. Todėl reikia nustatyti, kas yra atsakingas. Ačiū. Dėkuoju, ponė Garsiai Peris. Paulson. Mm. Minutė. Netrodo, jo nėra. Dvi minutės mėginės. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Daliai už sėkmingus pasisakymus diskusijos pradžioje ir netokius e, pasisakymus e, salėje, nes žmonių gyvybės netekimas, aišku, e, daro įtaką gamintojų veiklai. Tai yra viena rimčiausių krizių, reikia tai pripažinti. pripažinti. Ji regionalizuota, taip, tačiau tai nėra vien Vokietijos problema, tai yra visos ES problema. Sistema egzistuoja siekiant rasti priežastį ir e, spręsti pasakmes, tačiau atrodo, kad ne visos sistemos dalis tinkamai pozicionuotos. Ir turiu klausimą dėl laiko. Aš suprantu, kad e, alarmas paskelbtas gegužės 22 dieną, o Europos ekspertai į Vokietiją pakliuvo tik tai e, sekmadienį, birželio 5 dieną. Kodėl taip vėlai? Manau, kad tai reikia, e, apie tai reikia galvoti. Iš 55 reglamento straipsnio skaitau apie galimybę sukurti, sukurti krizinį e, padalinį. Visi sutinka, kad čia yra krizė, jūs pripažįstate, kad čia krizė ir ji dar plečiasi. Todėl aš siūlyčiau, kad pats laikas ES pasinaudoti 178 reglamentu ir sukurti tokį padalinį. Labiausiai nerima kelia tai, kad e, buvo gal, kaltinami e, pirmiausia tam tikri, kaltinamos tam tikros daržovės, po to paskelbos nekaltomis. E, tai sukuriate pasitikėjimą tarp piliečių maisto saugos ir kontrolės sistema, ne tik daržovėmis. Aš matau, komisijos nariai, kad jūs linkčiojate pritardamas, tačiau aš manau, kad dabar reikia sukurti krizinį padalinį ir tikėsiuosi tai išgirsti iš jūsų baigiamųjų pas, pastabų. Ačiū toliau, ponas, ponia Rodus. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė, esu iš Europos regiono, kur skaudžiausias ekoli infekcijos pasiekmes. Šis virusas labai agresus nuo. Um, Nuo gegužės vidurio iki dabar 23 pacientai mirė, 1732 yra užsikrėtę klinikose, padėtis e, labai temta, trūksta įrangos darbuotojų pabaigos dar nesimato ir vartotojai pas mus kasdien baiminasi nauj, dėl naujų susirgymų. Ir man visą tai siejasi su atsakomybės jausmu ir drąsa. Tik tais tokiu būdu galime susidoroti su šia infekcija. Buvo analizuoti e, įvairūs maisto produktai, tačiau neatsektas žydinys. Taigi manau, kad svarbiausia, kad maisto produktai būtų kontroliuojami ir sveiki ir padaryta rimtų klaidų. Buvo, nu, konstatuojame, kad yra spragų. E, ir manau, kad negalima e, nurodyti, kas yra kaltasis, neturint galutinių laboratorinių tyrinimų duomenų, nes tokiu būdu prasideda raganų medžioklė, kurios pasiekoje daug gerai veikiančių žemės ūkio įmonių ES įvarytos į bankrotą. Taigi turėtume elgtis atsakingiau vienas kito atžvilgiu ir padėti nelaimėjai vieni kitiems. Tai, raud, tai reiškia, kad medicinos srityje reikia E, apjungti medikų ir mokslininkų pastangas, o ekonominių požiūrių tai reiškia kompensaciją nukentėjusiems. Dvi minutės jūsų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išsakyti užuojautą mirusiesiems ir jų šeimoms. Pone komisarė, e, informacija visuomeniai yra sudėtinga užduotis ir ji turėtų būti pirm, pilnai dokumentuota. Nepakanka e, nustatyti kaltuosius, tačiau čia atveju buvo nustatyta rimtų, padaryta rimtų klaidų, be kita ko, pavyzdžiui, buvo pernelyg skuboti pareiškimai, nepakankama politinė atsakomybė. E, socialinis e, perspėjimas ir ekonominė žala. Taigi, krizė, akivaizdu, buvo elgtas neteisingai. Ir man kyla klausimas, kada um, buvo nustatytas pirmasis atvejis ir ar buvo laikytasi e, reglamento trečiuoju straipsniu, tai yra reglamento dėngstyvo perspėjimo ar buvo iš tikrųjų viskas padaryta tas pirmasis 48 valandas, taip pat ar buvo laikytas 8 straipsnio iš to paties reglamento, pagal kurią e, komisija e, privalo gauti pilną informaciją, ar buvo laikomasi teisinio pagrindo. Tai rodo, jog buvo nesilaikoma šio reglamento, bet to dabartinis teisinis pagrindas yra nepakankamai geras, reikia peržiūrėti. Taip pat reikėtų peržiūrėti kaip kompetingos valdžios institucijos laikėsi krizės valdymo procedūrų. Tai yra labai svarbu visai maisto produktų grandiniai. Svarbiausia užtikrinti atsako, atsakomumą. Taip pat reikia pradėti kompensacijos procedūros tam, kad būtų atlyginta žala. E, priežastis nėra nei pomidorai, nei pupelės. Priežastis yra e, stereotipas apie kurį žinome apie šią bakteriją. Ši bakterija yra aprašyta mokslinėse darbuose, tačiau kurio, bet kuriuo atveju svarbiausia reikia leisti dirbti mokslininkams, kad jie uh, už galėtų atsekti bakteriją visoje maisto uh, grandinėje, įskaitant maisto produktų apdarojimą bei pardavimą. Uh, Dėkuoju, pusantros mintis, ponas Rodrygės, dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Tai, ką mes darome ES, nesugražins mirusių žmonių gyvybės. Ir reikia stengtis, kad nebūtų daugiau mirusiųjų, o taip pat e, reikia, padė... kad būtų ginami susirgami. Ir nežinome priežasčių, tačiau žinome štai ką, kurį turime įvardyti. E, politinės valdžios institucijas e, e, Vokietijoje elgesi netinkamai. Negalima elgtis taip, kad tarsi Hamburgas nepriklaus būtų atskiras žemynas. Negalima kaltinti kitų valstybių, taip pat trūko koordinavimo, taip pat to, ką galima ir reikia padaryti, nebuvo padaryta. Taip, taigi valstybė, Vokietija netinkamai užsikri, užsipuolė kitą valstybę, Ispaniją ir jos žemės ūkio sektorių. Tai ypač skaudžiai palėtė mažuotis žemė ūkio gamintojus. Taigi raginu, kad taryba. Uh, patvirtintų kompensacijas tiems gamintams, jeigu jau negalima kartą sugražinti mirusių gyvybės. Taip pat manau, kad reikia daugiau atsakomybės, mažiau arogancijos, taip pat reikėtų žalos. Um, atlyginimo. Taip pat negulime, gali Vokietijos valdžios institucijos dangtytis tuo, kad Hamburgas yra federalinė žemė ir pats savo atsakingas. Aš manau, kad reikia daugiau gero valdymo, daugiau konservatyvaus požiūrio ir taip pat manau, kad Ispanijoje, neblogai tai, kad Ispanijoje ir kitose pietinėse šalyse dabar mažai gamintojai patiria um, pasiekmes. Taigi kreipiamės į Jūs, ponė komisarė, kreipiamės į tarybą ir Vokietijos, Vokietija kaip valstybė valstybę, kad būtų užtikrintas žalios atlyginimas. Dėl lang dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisarui, kad jis atvyko pas mus į šį posėdį. Žinoma, kad jis norėtų būti kažkur kitur, pavyzdžiui, lėktuve į Rusiją, kad aukščiausių lygmenių reikalautų panaikinti draudimą importuoti europinius vaisius ir daržovės į Rusiją. E, gerai, kad jūs komunikuojate su mumis, komisarė, tačiau apskritai komunikacijos iš komisijos pusės iki šiol trūksta. Buvo surinkta komisijos spaudos konferencija. Tuomet, kai džinas jau buvo išlindęs iš butelio, kai žiniasklaidoje buvo paskelbta įvairiausių istorijų e, buvo kalbama ir apie Olandų e, agurkus, nors 200 testų įrodė, kad e, tai netiesa. Taip, komisarė, aš sutinku, kad e, techninė viso to pusė veikia, greita, e, greit reagavimo sistema, atsiekamumas ir taip toliau. Tai veikia, bet komunikacijos plotmėje niekas neveikia. Ir Vokietijoje įvairios institucijos ir ministrai pasiuntė skirtingiausius signalus Žemės ūkio ministrai pateikė jokingus pareiškimus, sakydami, kad žmonės turėtų nevalgyti žalių e, daržovių. Tai yra nesąmonė. Manau, kad reikia detaliai panalizuoti, kaip, reikė, kaip tai galėjo taip viskas nelemtai įvykti. Ir aš tikiuosi, kad jūs kreipsitės į Žemės ūkio reikalų ministrus, kad jie iš Žemės ūkio biudžeto skirtų lėšų kompensuoti e, krizės pasakmes, kaip yra vykę kitais atvejais. 80 e, milijonų nuostolių vien mano šalyje e, kyla daržovių augintojams, taip pat kaip ir kitose šalyse. Tikiuosi, kad komisarė prasinešite iš šio parlamento stiprų signalą Žemės ūkio ministrų sustikimui. Ačiū, ponė Delangė. Dvi minutės poniai Zaborskai. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, džiaugiuosi šią diskusiją. Problemą bandome analizuoti įvairiais aspektais. Ieškome lygos šaltinio, bandome nustatyti patogeną, skirti, suprasti, koks yra tinkamas gydimas. Na ir vis dar laukiame e, vaistų bendrovės, kuri pasiūlytų stebuklingą vaistą nuo lygos. Tuo tarpu panika e, keliauja vis, vis plinta. Aš manau, kad didžiausia klaida buvo netinkamas, netinkamas informavimas, nes jeigu pasakai piliečiams, kad nereikia pirkti produkto tam tikrą dieną, nes jis įtartinas, tai yra visiškai neatsakinga. Informacija turi būti teikiama e, atsakingai, unifikuotai, vieningai visoje Europoje. Neturėtume aiškinti piliečiams, ką daryti dieną iš dienos. Tačiau jeigu piliečiai laikosi tinkamų hygienos taisyklių, plauna rankas ar plauna savo maisto produktus ir tinkamai juos e, gamina, tai pakaktų tokių esminių taisyklių, kurios neleistų kilti e, jokiam protru, pro, protrukiai. Taigi būtent į tai reikia daugiausia dėmesio skirti, reikia aiškinti žmonėms, kad reikia laikytis paprastų hygienos taisyklių. Vien to pakaktų uh, užkirsti kelią tokiems proveržiams, o tai padėtų taip pat ir gamintojams. Ačiū, ponė Zaborska. Toliau spontaniškai pasisakančiųjų dalis. Gavome 21 prašymą pasisakyti. Diskusija buvo labai ilga, nors aišku ir pateisinamai ilga. Dabar jau susilaukime 22 prašymo. Taigi, neįmanoma skirti visiems galimybę pasisakyti, todėl atsiprašau kolegų, kurie negaus žodžio. Reikia e, laikytis tam tikro grafiko, nes kitaip e, pakenksime tolesnėms diskusijoms. Ponas Ikerskis. Labai svarbu, kad šiandien kalbėtume apie grėsmės vartotojams ir gamintojams kilus e, šiam bakterijos sukeltos lygos proveržiui. Sakome, kad turime gerą stebėjimo sistemą, tačiau e, tokios situacijos kaip ši vis dar pasitaiko, todėl mes turime peržiūrėti savo kontrolės ir stebėjimo sistemas ir jas pagerinti, kad pasirengtume dar blogesniems situacijoms. Negalime kalbėti apie potencialių grėsmių šaltinius, jeigu nežinome apie juos. Tai sulėtina visą procesą ir e, sukelia didžiulius nuostolius. Aišku, kad mes užjaučiame e, aukų šeimas ir ligonių, e, ligonius, tačiau nepamirškime, kad e, ūkininkams reikės kompensuoti jų, nu-, jų nuostolius. Reikia galvoti ir apie bendros žemės ūkio politikos ateitį, maisto saugą ateitį ir galbūt ši situacija dar kartą pademonstruos mums, kaip tai yra svarbu, nes tai susiję vien su maistu, bet ir su uh, sveikata. Ačiū. Andres Barė Josefa, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes esame susidūrę su epidemija, su visuomenės sveikatos problema, kaip sakė komisaras, ir dabar ieškoma kaltųjų, o ne priežasčių nepasitvirtina sistema. 20 mirusi, virš 1700 susirgusi ir vis dar nežinomas priežastis, prie, nors jau praėjo tris savaitės, trūksta uh, mokslinio pagrindo, tačiau buvo apkaltinta Ispanija. V, Ispanijos agurkai nebuvo apkristi bakterija. Tai pakartoju, nes šiandieną buvo išsakytai skirtingų versijų. Svarbiausia yra štai kas. 300 e, e, darbo vietų iškilo grėsmė, prarastas pasitikėjimas, epideminėse laiko sienų. Sutinku su jumis dėl to, su, su jumis, ponė komisarė. Reikalinga, kad būtų prisimta atsakomybė. Ir šiuo atveju Vokietijoje yra rizika, e, ten yra mirusių, sirgančių, tačiau Ispanija dėl to nekalta ir turi būti atkurta mūsų garbė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jūs sakėte, kad ši problema nėra lokali, bet ji lokalizuota. Ir aš galėčiau kalbėti garsiau ir tvirčiau, nes aš labai rimtai manau, kad mums reikia daugiau priemonių ir Europos masto koordinavimo šio klausimu. Manau, kad duotas signalas buvo labai painus ir jis sukėlė labai sunkių padarinių daugeliu gamintojų įmonių, ne tik Ispanijoje, bet ir kitose šalise, nes ne tik ispanų ūkininkai nukentėjo. Taigi mes turime teikti informaciją labai atidžiai, turime būti skaidrus ir mes turime siekti pusiausviros. Tačiau prevencijos principas nereiškia, kad mes turime teikti informaciją greitai. Tiesiog informacija turi būti teikiama labai atsargiai ir mes turime galvoti apie kompensacijų suteikimą. Jūs apie šį rytą tai kalbėjote, tačiau pirmiausia turime galvoti apie aukas, o paskui turime galvoti apie ūkininkus, kurie laukia teisingo kompensavimo dėl jiems padarytos žalos. Taip pat būtina kalbėti apie atsparumą antibiotikams ir e, produktų kilmės atsekamumą. Ačiū. Ponas Dots. Sorry, uh, Mr. President. Pone pirmininkė, mirus 22 e, žmonėms, o 2000 patekus į ligonės tinkama šiam parlamentui pareikšti užuojautą tiems, kurie prarado savo uh, mylimus žmonės ir palinkėti na, greitai pasveikti kitiems. Rūpinimasis geros kokybės maistu uh, ir faktas, kad šio proveržio šaltinis dar neaišku, ir reakcija, kuri nebuvo visiškai tinkama, e, reiškia, kad vartotojų pasitikėjimas mažėja. Nukenčia ūkininkai, o viskas vis dar tečiasi, ne, tęsiasi. Taip pat turime e, raginti laikytis ramybės tokioje situacijoje. Valstybės greitai pradėjo kaltinti vienos kitus, na, o nuo to nukenčia, nukentėjo tik tai ūkininkai. Toks spekuliacinis žaidimas, kaltinant kitus, turi baigtis. E, na, mes vis e, e, skubame na, visokius reglamentus tvirtinti, bet pirmiausia reikia išsiaiškinti faktus. Ačiū, įmenės Teresa. Lo más importante. Na, svarbiausia yra užjausti um, aukas, nes niekas Europą neturėtų jaustis taip nesaugiai, kaip pasijuto vartoti Europoje. Taigi, galvant apie aukas, reikia galvoti apie mūsų atsakomybę, galvoti ir apie Vokietijos valdžios institucijų neatsakingą elgesį, kai buvo nepagristai apkaltinti žemės ūkio gamintojai Ispanijoje, konkrečiai Almerijoje ir Malagoje, kur yra daug šeimininių E, ūkių, e, kurie yra pavyzdiniai. Taigi tai skaudžiai paliečia ne vien tik tai San Andaluzijos žemės ūkį, bet ir visoje Europoje ūkininkus. Todėl reikalingas greitas sprendimas. Ir raginu komisiją, kad kai šiandieną bus sutikta su tarybos atstovais, kad būtų raginama taikyti ekonominės žalos atlyginimo priemonės. Taigi mes esame pasipiktinę, bet vis dėlto neprarandame vilties. Kolega Masip. Guarde primar la investigación y la colaboración europea, las autoridades. Na, manau, kad va, eko, nu, nes, Vokietijos valdžios institucijos elgėsi labai neatsakingai ir Vokietija net prašė Ispanijos nepasiūlė žalos atlyginimo. Tai yra ta Vokietija, kurią nebepasitikime. Tai yra visiškai netoleruotina tai, kaip ponė Merkel elgėsi su pietinėmis valstybėmis. Taigi, ragi raginu, kad. Uh, e, e, Pone El Merkel elgtųsi kitaip, nes tai yra moralinės atsakomybės klausimas. Ačiū, ponė Masipai, toliau ponas Tasas. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, ponės ir ponai, gerbiamas komisijos nariai. Manau, kad mes turime pasimokyti iš padarytų klaidų Yra koordinavimo problemų ir egzistuoja problema Vokietijoje, kur koordinavimas vyksta praščiausiai. 16 žemių, 2 ministerijos ir vyriausybėje, ir, ir valdančioje partijoje, ir opozicijoje pripažįsta, kad tokios problemas egzistuoja. Taigi turim kalbėti ir apie Vokietiją ypač. Tačiau nepamirškime ir kitų 26 valstybių narių. Lengva šiandien pirštų rodyti į Vokietiją, bet gal rytoj galėsim kitas valstybės taip pat pirštais badyti. Ar visos valstybės narės turi geras kontrolės sistemas, ar jos yra pakankamai stiprios? Europos e, e sistemos, ponė Rodberint apie tai kalbėjo ir labai pagristai kalbėjo, yra pakankamai veiksmingos, jos yra gerai e, tvarkomos, galbūt trūksta koordinavimo ir komunikavimo, bet gerbiamas komisijos nariai, aš norėčiau visų pirma jūsų paprašyti atsakyti klausimą, kurį jau be kitų asmenų klausė ponas Lanin ir ponė Rodberin. Ar rasite tikrą europietišką sprendimą? Ir antras dalykas, kaip jūs ketinate siekti pažangos, kompensuojant ūkininkams, kurie nepakristai nukentėjo? Ačiū ant. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Krizės akivaizdoje tu pritruko e, valdžios institucijų atsakingo elgesio ir veiksmingumo. Komisaras sakė, kad nepasitvirtino įtarimas dėl Ispanijos agurko. Pasitvirtino tai, jog įtarimai buvo nepagristi, o taip pat trūko mokslinių tyrimų. Mm, tai yra mirusi 23 žmonės, tačiau be kitako padaryta milžiniška žala žala žemės ūkio Ispanijoje. Komisija turi elgtis atsakingai ir ryštingai tam, kad būtų išvengta tokių situacijų, kai nepagristi įtarimai pakirstų valdžios <clears throat> pakirstų um, valstybės narės įvaizdį ir pasitikėjimą jie. Ir, e, nesugražinsime mirusių, tačiau reikia sugražinti pasitikėjimą Ispanijos valdžios produktais, kurie yra geri, sveiki ir aukštos kokybės valstybės. La parola all'onorevole. Ačiū. Toliau uh, Judith Merit. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Susidurėme su krize ir tiesą sakant, turime daugiau ką veikti, o nerodyti vieni kitus pirštais. Krizės metu Negalime lakstyti kaip viščiukai be galvos, reikia spręsti krizę. Kitus klausimus galima išsiaiškinti vėliau. Tai yra pirmas prioritetas. Pirmiausia, reikia gydyti ligonius, kurie demonstruoja rezistenciją antibiotikams ar susidurime su bak, e, bakterijos atmaina, kur yra atspari antibiotikams. Turime daugiau dėmesio skirti gamintojams, vartotojams ir taip toliau. Ir tik po to galime kalbėti, kokia mūsų krizių valdymo sistemos situacija. Tai juk krizė ne paskutinė, kas turėtų prisimti atsakomybę. Šiandien kalbėdamasis su taryba galite paklausti jų, kas bus ateityje, kas, pris, kas jums vadovaujantį vaidmenį. Problemos su antibiotikais yra akivaizdžios, yra didžiulių skirtumų tarp šalių. Taip pat reikia imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū. Toliau Angelika Vertman. Dėkuoju. Na, daug kalbame dabar apie ekolį e-, virusą, turime žiausti aukas ir jų šeimas. Ir e, grėsmės akivaizdoje valdžios institutas privalo informuoti visuomenę. Pirmiausia, reikia galvoti apie žmonės. JAF egzistuoja ankstyvo perspėjimo sistemas. Faktas yra tai, jog yra virš 2000 susirgymo atvejų ir 20 žmonių numirė. Taigi prielai yra nustatyti, kur buvo tas lygos sukėlėjas ir jo būta ant ispaniško gurkų. Ir taip neturi atsitikti, nes fekalijose esančios bakterijos neturi pasiekti maisto produktus, taigi reikia nustatyti priežastis, bet Ir tai buvo teisingai padaryta. Ir beje, visose diskusijos dėl, tos, dėl šios temos pasigėdome tarybos balsačių. Ačiū. Toliau Boguslavas Sonikas. Ačiū, ponia pirmininkė. Už tai, kad suteikėt man žodį per tokią labai svarbią diskusiją. ES piliečiams reikia veiksmingiau dirbančių ES institucijų, kurios turi užkirsti kelią bakterijų protrukiui visoje ES ir pirmiausia, e, maisto saugos ir sveikatos apsaugos agentūros turi turėti E, galimybių iš pas, nepasiduoti panikai. Jos turi būti nepriklausomos nuo valstybių narių ir joms turi būti suteikti įgaliojimai veikti savarankiškai krizės metu. Šiuo atveju panikos išvengti nepavyko. Dėl to milijonai, e, milijoniniai nuostoliai buvo patirti ūkininkų, skaitant ir Lenkijos e, ūkininkų. E, dviem trečdaliais e, gamybos mastai sumažėjo, gamybos pardavimai sumažėjo per paskutinę savaitę Lenkijoje. Prieš keletą savaičių, e, kai kalbėjome apie keulieną, ES institucijos irgi neišvengė panikos. Tarabela dabar. Pirmininkė, komisijos nariai, e, ES turi e, suprasti, kad ji yra solidari, tačiau negalima leisti, kad įvairūs veikėjai atsikratytų atsakomybės. Nenormalu, kad e, Vokietija e, leidžia pasklisti informacijai, kuri nėra pagrįsta nuo pat pirmosios spaudos konferencijos pabaigos. Taip pat nėra normalu, kad informacija skleidžiama be jokių įrodymų. Taip pat nėra normalu, e, kad komunikacijos krizė uh, tampa psichozė ir gandai bei raganų medžioklė yra kurstomi pačios administracijos. E, vėlgi sugriautas e, pasiti vartotojų pasitikėjimas rinka. Todėl mes turime užkirsti kelią, kad ta drama nevirstų tikrų chaosų. Mes turime nustatyti geriausias priemonės ir jas e, pritaikyti, nu, išsiaiškinant produktų kilmės atsakomybę, nes jeigu mes to nepadarysime, paaiškės, kad tas 21 žmogus mirė dėl nieko. Ačiū. Jau dešimt kolegų pasisakė pagal spontaniškų pasisakymų procesą. Atsiprašau kitų dvylikos, kuriems žodis nebus suteiktas. Dabar suteikiu žodį gerbiamam komisijos nariui daly, kuris apibendrins šią diskusiją kur buvo išsakyta tiek daug skirtingų minčių ir pastabų komisijai. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju visiems parlamento nariams, įsijungusiems į šią diskusiją. Aš neturėsiu laiko atsakyti e, kiekvieną įdomią pastabą, kuri čia buvo išsakyta, tačiau galiu Jūs patikinti, kad mes pasižymėjome E, jūsų nuotaikas vyraujančiame šiame parlamente. Šiandien, kaip sakiau, e, lankysiuosi e, Žemės ūkio ministrų taryboje, rytoj lankysiuosi Berlyne, dalyvausiu koordinavimo posėdėje, kur dalyvaus ir maisto saugos, sveikatos apsaugos ekspertai. Ir mes tenksime užtikrinti e, tolesnius veiksmus. Pirmiausia, aš manau, reikia sustabdyti hospitalizacijų, sumažinti hospitalizacijų skaičių. Tai yra pirmoji užduotis. Todėl norime mobilizuoti, pagreitinti e, priežasties suradimą. Gegužės 30 įkūrėme krizės padalinį. Komisijos lygmenių mes buvome visiškai mobilizuoti jau tuo metu. Mano viešos sveikatos e, tarnybos mobilizavosi. E, Europos e, lygų prevencijos agentūra taip pat perėjo į krizės režimą. Komisija iš karto agentūros paprašė atlikti mokslinį rizikos vertinimą. Komisija vertino rizikos vertinimo priemonės, rengdama posėdžius su valstybių narių ekspertais, parengtos pacientų klausimynai, patarimai dėl hygienos ir kiti veiksmai e, buvo padaryti per labai trumpą laiką. Turime būti labai atsargus ir e, žvelgti viską iš perspektyvos. Labai lengva mums visiems e, smerkti ir daryti pareiškimus žvelgiant atgal vietoj, o, o ne būnant e, audros sukūrėje, kuomet kyla krizė. Ir turime būti atsargus savo, pareiš, savo pareiškimais. Ir nors mes reikalavome, kad e, būtų imama, im, priimami sprendimai remiantis įrodymais, kaip ir aš sakau, tačiau mes neturėtume gazdinti tų, kurie turi, pri, turi priimti kartais rizikingus sprendimus labai svetingose situacijose bijodami, kad po to jie bus e, patalpinami į kaltinamųjų suolą ir visi e, spręs apie jų sprendimus. Manau, kad šis valdymo, situacijos valdymo aspektas yra labai svarbus taip pat. Ta pati galima pasakyti su informacijos patikrinimu ir kontroliavimu. Turime Europoje sistemą, kuri leidžia greitai komunikuoti. O greita komunikacija reiškia, kad taikomas susidėrumo principas. Einame, kaip galima, žemiau prie šaltinio, ten, kur prie žemiausio lygio, kurio, kuriuo galima pradėti komunikaciją. Reikia būti atsargiems, jeigu e, taikysime įvairiausius sluoksnius e, e, informacijos kontroliai, mes e, sumažinsime tos informacijos pateikimo greitį. O kartais juk e, grėsmė kyla gyvybei, tuomet greitis yra svarbus. Mes nuolat skelbiame informaciją, kai tik ją gauname. Turiu pareikšti, kad komisija informacijos e, prasme sutinka kad koordinuotas greitas komunikavimas yra esminga, esminga, esminis rizikos valdymo elementas. Jeigu pamatate, 2009 metais e, po H1 viruso protrukio mes e, sukūrėme e, komunikacijos tinklą, mums reikia geriau įtraukti regioninius asmenys šiame procese, taip pat pasaulinė sveikatos organizacija. Vakar kalbėjausi telefonu su Markus Čianu, pasaulio sveikatos organizacijos atstovų dėl šio informacijos koordinavimo aspekto ir užtikrinimo, kad e, tokia komunikacija vyktų. Mes, aišku, tirsime ir toliau tai, kas įvyko, darysime analizę, tačiau kai būsime nuraminti, kad e, e, užkretimai dingo, tuomet analizuosime, kas vyko informacijos sektoriuje, koordinavimo srityje. kai e, krizė pasibaigs. Ir galvosime apie tai, ar mums reikia daugiau priemonių, daugiau europinio koordinavimo. Galbūt tai taip pat yra atsakymas, tačiau, kaip sakote, ir jūs tam prireiks labai daug diskusijų tiek čia parlamente, tiek valstybių narių lygmenių. Dėl kompensacijų. Aišku, tai bus aptarta šiandien po pietų Žemės ūkio ministrų taryboje. Esu įsitikinęs, kad mano kolega komisaras Čiolos daro viską, kad surastų būdų ir priemonių, kaip kompensuoti ūkininkams nukentėjusiems e, nuo šios problemos. Labai ačiū, ponia pirminkė. Bueno, queda sustanciado este punto. Pasamos al siguiente. Kągi, baigime diskusiją dėl šio darbo atvarkės punkto ir perkime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra rekomendacijų antrajam svarstymui dėl sunkasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo.